Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Kitas darbo atvarkės punktas ir žodinis klausimas tarybai ir komisijai dėl investicijų mažai anglės dioksidą aplinkai išskrenčių technologijų. Mes iš karto suteiksime žodį klausimo autoriui, ponui Rolt. Taigi penkias minutės. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, tarybos atstovė. Na, užduodant šį klausimą yra svarbu štai kas. 2007 metais komisija patvirtino komikatą, kuriame, kuriuo siekiama investuoti į mažai anglės dioksidą aplinką išskrenčią technologiją. Buvo pasiūlytos konkrečios iniciatyvos.